norėčiau padėkoti pranešėjui už jūsų e, teigiamą nuomonę ir už tai, už tą išvadą, kurią padarėte dėl ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo. E, po e, karo laikotarpio Afganistanas yra kryškelėje ir praėję metai buvo patys mirtingiausi nuo pilietinio karo pradžios 2001 metais, o 2018 galėjo būti taikos metai. Ir tais metais ES dar artimiau bendradarbiavo su Afganistano vyriausybė siekdami padėti šiai šaliai šiuo subtiliu istorijos momentu. Ir ir Me, todėl mes turime 2017 m. Afganistano strategiją, taip tai atspindėta ir paskutinėse tarybos išvadose. Ir mes turime struktūrą, teisinę struktūrą, kuriais yra reglamentuojami e, santykiai su Afganistanu. Susidarimas dabar yra taikomas laikinai ir mes jau turime daug žadančią e, mūsų struktūrinio dialogo ir bendradarbiavimo pradžią. 2000 2016 metais vyko du dvišaliai susitarimai, kurio, per kuriuos mes susidarėme e, keletą svarbių klausimų, kuriuos e, suderiname su e, kolegomis iš Afganistano. Ir tai apima gerą valdyseną, valdyseną plėtros bendradarbiavimą, migraciją ir kitus klausimus. Visais šiais klausimais Afganistanas nori padaryti rimtą pažangą, kad geriau būtų jų piliečiams. Ir mes, europiečiai, galime pasiūlyti sistemas ir paramą. Mes e, e ypatingą dėmesį kreipiame į e, Afganistano pabėgėlių e, klausimą regione. Europos Sąjunga toliau lieka e, įsipareigojusi dirbti, siekdama rasti nuoseklaus pasiekiamo sprendimo, kuris padėtų e, oriai e, grįžti Afganistano piliečiams į savo šalį iš kaiminių šalių, kur dabar jie gyvena, ir padėsime įgyvendinti ES regioninės e, problemas dėl migracijos ir priverstinio persikelimo. E, savo pranešime jūs spindėjote situaciją Afganistane. Norėčiau pastebėti dabartinę plėtrą, dabartinę situaciją susijusią su taika. E, situacija Afganistane kelia nerima. E, moteris, Afgan, Afganistano vaikai toliau kenčia nuo esamos situacijos, tačiau yra priežasčių tikėtis, kad šie metai galėtų būti geras žinia žmonėms. Ir 2018 metų vasario mėnesį sutarimas su Libanu, su Talibanu su, sukūrė a, a, pagrindą e, užtikrinti taiką. Ir e, taip pat yra atitinkami įsipareigojimai kovoti su terorizmu, e, dislokuoti karinius dalinius. Mes žinome, kad taikai reikia laiko. Greitas susitarimas nebūtinai reiškia, kad kažkas truks ilgai. Todėl ES įsipareigojusi palaikyti Afganistaną prieš, per ir po taikos susitarimo pasirašymo, siekiant užtikrinti, kad taika vyrautų nuolat. Praėjusį lapkritį per Ženevos ministrų susitikimą susitikimą Afganistano klausimų, e, kurią e, organizavo Junktinės tautos. Mogherini e, pateikė konkretų pasiūlymą Afganistanui iš penkių punktų apie tai, kaip ES palaikys taiko susitarimą. Mes galime padėti padaryti taikos procesą intrauklesnį. Antra, mes galime padėti su reformomis tarp jų ir saugumo sektoriuje. Trečia, mes galime padėti reintegruodami ankstesnius e, kovotojus ir jų šeimas. Ketvirta, mes galime veikti kaip galimo taikos susitarimo garantas. Penkta, mes galime skatinti regionę e, prekybą ir e, junglumą. Mes artimai bendradarbiavome su savo partneriais, kad geriau apibrieštume savo paramą. Mes paleidome atitinkamą taikos mechanizmą, kurio mes galėsime didinti pajėgumus ir e, organizuoti įtrauklės dėrybas. Kaip e, vyriausiai galiotinė Ževoje sakė, afganai reikalauja, prašo, kad eitume į priekį ir nežvelgtume atgal. Per pastaruosius, per būsimus metus, mėnesius mes toliau dirbsime su tarptautinė e, bendruomenė ir padėsime per šių metų uh, prezidento rinkimus užtikrinti e, tinkamą rinkimų procesą. E, jūsų pranešime teigiama, kad ES skiria labai didelę lėšų sumą plėtros pagalbos formą. Ir 2016 m. E, spalio mėnesį per sustikimą Briuselyje valstybės narės paskyrė 5 milijardus eurų šiai, šiam tikslui. ES plėtros parama Afganistanui yra e, orientuota į taikos ir stabilumo užtikrinimą šiame, e, šiame regione. Kiti plėtros partneriai galvoja, kaip priderinti dabartinės plėtros programas prie taikos konteksto. Tai apims ir e, reformas vykdomas po konflikto, socialinę sanglaudą bendruomenės lygmenių ir tarp valstybinę prekybą. E, Afganistanas turi unikalią e, galimybę užsitikrinti taiką. Ir ES padarys visą, ką gali, kad padėtų Afganistano žmonėms pasinaudoti šitą galimybę ir užsitikrinti ilgai trunkančią taiką. Ačiū. Komisaržu, e, następnym mówcą miał być pan. Labai ačiū. Dabar turėčiau kalbėti turėtų kalbėti ponas Engel, tačiau jo nematau, todėl e, suteiksiu žodį ponui Langė prekybos komiteto vardu. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Situacija gana absurdiška mes turime patvirtinti susitarimą, kuris jau galioja metus ir e, turime tuo pačiu kalbėti apie skaidrumą. Kalbant apie Afganistaną, aš turiu pasakyti, kad taip su Europos parlamentu negali būti elgiamasi. E, taryboje buvo labai aiškiai pasakyta, e, kad negali būti taip, kad e, susitarimas būtų tai taikomas e, tik e, taikomas laikinai, nors šis demokratiškai išrinktas organas, Europos parlamentas, jo nepatvirtino. Ir negalima e, jokių būdų laikinai taikyti kažkokį sustarimą, kol tam nepritarė Europos parlamentą. Ir tai turi būti bendras principas, kurio turi laikytis ir taryba, ir komisija, nes mes esame demokratinė ES institucija, mes turime būti skaidrus ir uh, sprendžiami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 i na tym etapie ta zgoda jest niezbędna. Aš nepritariu anksčiau pasisakiusiam, tačiau aš suprantu, kad mums reikia dabar rasti sprendimą ir aš džiaugiuosi, tuo, kad užsienio reikalų komitetas dabar turi e, pasiūlymą. Ir aš taip pat džiaugiuosi e, tuo formaliu pirmuoju bendradarbiavimu su Afganistanu. Šitas pranešimas yra labai geras, išsamus, jis kalba apie strateginius klausimus ir e, regioninių veikėjų atsakomybę. Taip pat taikos užtikrinimo galimybės Afganistate ir taip pat valstybės sukūrimą. E, Afganistanas turi susikurti e, valstybę. Taip pat yra minimos valstybės narės e, ir taip pat teisės viršinėvės principas, kuris dažnai paminamas Afganistane. Taip pat kalbama apie ir ekonomiką, tačiau kas taip pat čia labai svarbus yra, tai yra migracijos procesas. Afganistanas baiminasi migrantų iš Pakistano no ir Irano. Ir gerai, kad šiame pranešime kalbama ir apie tarp sektorinį bendradarbiavimą. Labai ačiū. Dėkoju socialdemokratų vardu, Fonzulika, ponas Frunzulika. Ponas Frunzulica. Dėkoju pirminkė, ponios ir ponai kolegos. Bendarbiavimo. Par, e, partnerystės ir vystimos srities susitarimas e, yra labai svarbus 14 metais, 24 metais jis bus įgyvenimas ir jis yra pagrindas nuolatiniai e, paramai ES Afganistanui, kad būtų įgyvenimos reformos toje šalyje. Bet nežiūrint daug pažangos, Afganistanas susiduria su labai rimtomis problemomis ir reikia e, dar daug pastangų, kad būtų galima tęsti pradėtus gerus darbus. Reikia stiprinti taip pat ir dialogą mūsų žmogaus teisų srityje, nepamirštant moterų, vaikų, etninių, religinių mažumų padėties. Tai yra esminiai šio sustarimo elementai susitarimo tikslas plėtoti ES Afganistano e, santykius abiems šalims naudingose srityse, pavyzdžiui, teisinės valstybės stiprinimas, kova su terorizmu, taikos įtvirtinimas, kova su terorizmo finansavimu, su priekyba narkotikais, kontrabanda, taip pat socialinė kaimo plėtra ir tokių globalių problemų sprendimas kaip klimato kaita. Ponios ir ponai. Afganistanas turėtų e, susilaikyti nuo e, žaidimų įvairių naudojant e, svetimas rankas regione. Dėkuoju dabar ponas Auštrevičius. Aldė vardu. Dėkuoju pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Anai Fotygai už puikų darbą už šį pranešimą, kurį dabar svarstome. ES ir Afganistano bendarbiavimo partnerystės ir vystimo srityje e, susitarimas e, turėtų pakelti naują kokybinį lygį ES Afganistano santykius ir būti naudingas abiems pusėms. Niekas nebejoja, kad Afganistanas labai daug ką pasiekė, e, labai daugelį sričių, tą visai teisingai pastebėjo Ana bet e, saugumo problemos, korupcija, žmogaus teisų klausimai, tos problemos dar nėra išspręstos ir kyra pavojus dabartiniams pasiekimams. Afganistanas pasiekė lemiamą etapą savo istorijoje. Jeigu nebus dedama daugiau pastangų, visa, visi pasiekimai gali žlugti. Ir e, jeigu Iš ankstinis, pernelyg ankstyvas koalicinių paėgų pasitraukimas taip pat gali būti labai neigiamas. ES yra pasiryžusi palaikyti ilgalaikę partnerystę su šia šalimi. Dėl to po 8 metų lakvičio Ženevos konferencijos Afganistano klausimų ES paskelbė apie 474 milijonų eurų paramą valstybės kūrimui, viešojo sektoriaus reformoms, sveikatos apsaugos sistemai kurti, teisingumo sistemai, renkti rinkimus ir kovoti su tokiamis problemus, kaip kad žmonių, žmonių kurie e, buvo priverstinai iškelti iš namų, e, galimybė grįžti namo. Mes manome, kad pasaulinės veikėjos tarptautinė bendruomenė gali prisidėti prie šios šalies ateities. Ir stabilumo. Pirmas žingsnis link stabilumo yra taika. Taikos e, užtikrinimas tarp kariaujančių šalių Afganistane yra dabartinis prioritetas. Aš tikiuosi, kad Kataro darybų procesas apims e, e, įtrauks Afganistano vyriausybę ir bus prasmingos. Bet e, taikos turimas negali statyti pavojaus demokratijos vertybių, teisinės valstybės principų ir Afganistano piliečiai tikrai yra to verti. Dėkoju. Dabar e, kalbės e, ponė Liozinguoja vardu pusantros minutės, prašom. Yra gerai turėti sutartį e, su Afganistanu, e, kuris turi tikslus tarp jų ir skurdo mažinimą. Ir e, mes neturime ne, ne tai, kad mes neturime patirties, kurdami tokią strategiją ar vykdydami reformas ar bendradarbiavimo patirties. Apie tai čia kalbama. 2003 metais vakarai pradėjo ekonominės sistemos radikalią pertvarką. Ir daugelis tų tyrimų parodo, kad tokia e, sistema yra netinkama, norint pagerinti visuomenę socialinę e, situaciją ir užtikrinti stabilumą. Šiandienos e, situacija tenais yra tikrai katastrofa ir baiminamės, kad susitarimas, yra stiprin, kuriuo yra stiprinamos tiesioginės užsienio investicijos į privatų sektorių, nepadės šitai iškamuotai šaliai. Ir daugelis nuostatų šiame susitarime e, yra yra iš anksto neformaliai suderintos nuostatos, e, jos numato tiesioginį bendrą kelią į priekį. Ir ir Afganistano pabėgėliai yra siunčiami atgal į mirtį. Kas čia dabar? A, ki, pone Gomes. Buvo norima prieš kurį laiką suteikti mažmoms balsą toms, kurias e, visai gniaužia talibanas. Mes e, pasimokėme jau iš praeities, jei kalbėti apie taiką, kurios negali būti be visų pusių įtraukimo. Dabar matome, ką, kaip elgėsi Trumpo vyriausybė, jei ji nori atsitraukti paėgas, kaip galima greičiau, tai kelia didžiulį susirūpinimą. Ir sunkiai iškovoti pasiekimai gali e, žlugti moteris, vaikai vėl kentės nuo priespaudos. Tai nėra deramos dėrybos, tai yra išdavystė. Pasižiūrėkite, kiek talibano išpolių prieš civilius, kaip jie padažnėjo. Europos Sąjunga e, e, tikrai e, jos. E, įsipareigojimai neverti to popieriaus, ant kurio jie surašyti. Mes turime kažką daryti, reikia humanitarnę pagalbą teikti, dirbti, kad e, taip pat nepamirštume ir atsitiktinių aukų, nes kitaip viskas e, nueis per niek. Dabar e, Nina Gil. Sustarimas tarp ES ir Afganistano yra e, dermas, bet galbūt būtų geriau, jeigu parlamentas apie tarybas būtų buvęs anksčiau informuotas, ypač dėl prekybos ir investicijų. Bet Vašingtonas jau nebesiekia karinė, karinio pranašumo ir tai reiškia, kad atsiveria erdvė diplomatijai. Europos Sąjunga turi e, siekti politinio konflikto organizacinės sprendimo. Aš noriu pateikti porą klausimų komisijai. E, JAV ir Talibano darybininkai Katare sustarė dėl taikos darybų, tačiau detalės neatskleidžiamas. Ar yra ten patikinimų e, susijusių su moterų teisėmis, mažmų teisėmis. Reikia siekti sustiprinti moterų dalyvavimą viešajame gyvenime. Jeigu mes to norime, kaip užtikrinsime, kad visos pastangos nenueis per niek ir jeigu talibanas pradės vėl vaidinti politinį vaidmenį. Dar vienas dalykas - regionė struktūra suderinta pagal Dohos darybas. Nei JAV, nei Afganistano vyriausybė negali uh, būti lyderis. Kaip mes užtikrinsime, kad Pakistanas, Kinija, Indija, Iranas e, savo interesus, interesų vardan veiks taip, kad vis tik išliktų e, stabili ta valstybė. Ir e, noriu pakalbėti, taip pat e, kalbėti apie taikos procesą Afganistane ir tuos svarbius veikėjus. Dabar e, spontaniškos diskusijos ponia Julie Watt. Pone Von, ES valstybės narės ir toliau Afganistaną vertina kaip saugią šalį. Tai leidžia gražinti į Afganistaną tos žmonės, kurie atvyko labai pavojingais keliais į ES iškodami prieglapščio. Tačiau padėtis Afganistane labai smarkiai pablogėjo. Ir yra labai veidmainiška ir neatsakinga valstybėms narėms grįž, gražinti atgal žmonės į Afganistaną, ten, kur jie, jiems grėsia persekiojimas. Ypač tiems žmonėms, kurie siekia prieglobščio Europos Sąjungoje dėl to, kad jie bendradarbiavo anksčiau su vakarų jėgomis. Kitas nerima keliamas, kelintis dalykas yra moterų ir jaunimo e, neįtraukimas į uh, dėrybas, kurios galėtų suteikti taiką su talibanu. Turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad Afganistano moteris apeliacinį skundą pateikė, kad jos buvo neįtraukiamos į dėrybas. Svarbu tai išgirsti, kad reaguoti tai, kad būtų galima sukurti tvarę taiką, kad moterys ir jaunimas turėtų teisės, savo teisės savo šalyje. Dėkuoju dabar ponelio Lent. Gerbimas e, komisarė, kolegos, tarp Talibano ir JAV buvo sudarytos sustarimas Dohogoje. Ha, Dohoje. Ir nemažai karių žuvo ir buvo paimti į, į nelaisvę. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug. Talibanas vis dar atsisako dėrėti su Afganistano vyriausybė ne, nepaisant didelių pastangų. Daugiai išpolių prieš vyriausybę. Tik 50 procentų Afganistano vyriausybė kontroliuoja ir yra tarsi užprogramuotas Talibano sugrįžimas į valdžią. Tai rodo labai didžiulę regresiją, labai pablogėjusios yra žmogaus, žmogaus teisų padėtis ir teisės, žmonių teisės Mm, Afganistane. Afganista, Ir vėl Afganistane bandoma sukurti tokią sistemą, kaip buvo 90-metyje. ES turėtų e, po daugelio metų investicijų Afganistaną užtikrinti, kad padėtis būtų stabilizuota. Mes ne, negalime leisti, kad Afganistanas vėl patektų į Talibano rankas. Turime užtikrinti taikos procesą. Eterič. Dėkoju. Kalbame apie Afganistaną. Istoriškai ne, sunkiai valdoma, neįmanoma valstybė. ES turi gerų ketinimų, daug investicijų, socialinių programų, valstybės kūrimo E, ketinimų, bandoma ten kurti demokratiją, bet Rusija, JAV ir Junktinės karalystės imperija visos patyrė nesėkmę bandydamos e, padaryti įtaką Afganistanai. Ar galima galbūt kažkokį skirtingą kelią pasirinkti? Aš siūlyčiau, kad geriausias dalykas pagerinti gyvenimą Afganistanui sutarti dėl prekybos palengvintomis sąlygomis, be tarifų, kad žmonės galėtų geriau gyventi, kad prekyba padėtų aukti ekonomikai, laisvoji priekyba būtų užtikrinta, kad galima būtų švietimą užtikrinti šalyje, nes jeigu kitaip elgsimės, tai vėl patirsime nesėkmę. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtės, ponas Kastelo. Dėkoju. Pirmininkė, kolegos Afganistanas, nepaisant to, kad jo likimas yra artimas mūsų širdžiai, mes turime prisiminti visus žuvusius žmonės, kurie paukojo savo gyvybę Afganistane. Afganistanas, kaip ir ES, jam reikia susitarimo, reikia dialogo, kad būtų galima užtikrinti stabilumą šalyje sustiprinti piliečių teisės, užtikrinti tesnės valstybės principus, kovoti su korupcija. Daug pokyčių vyko Afganistane, bet susitarimas turėtų būti naudingas visoms, visiems regiono veikiančioms šalims. Ne vien stabilumo reikia, susitarimas taip pat leistų e, stebėti lėšas, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų panaudotos vietos gyventojų naudai. Tai yra sunkus uždavinys, mes, bet būtina jį atlikti, kad galėtume užtikrinti geresnį Afganistano žmonių ateitį. Dėkuoju. Dabar diskusijoms baigti norėčiau pakviesti komisijos narį Mimicą. Prašau, komisijos nariai. Gerbiami parlamento nariai, leiskite padėkoti už naudingas diskusijas. Aš darau išvadą, kad mes turime tęsti partnerystės ir vystimo susitarimą su Afganistanu ir dėti pastangas remiant Afganistaną. Tai ypač svarbu šiuo momentu, kai padidėjus įpareigojimas, kai reikalingas įsipareigojimas iš, iš visos tarptautinės bendruomenės. Mes informuosime Europos parlamentą apie mūsų testinį darbą ir dialogą. Dėkuoju. Dziękuję panie komisarzu, jeszcze pani poseł sprawozdawca, pani minister. Dėkuoju komisarė ir dabar pranešėja uh, Fotiga. Gerbiami kolegos, CAPD yra teisinis pagrindas santykiams tarp Afganistano ir Europos Sąjungos. Jis turėtų galioti ir toliau, ateinantį dešimtmetį. Ir mes turime naudotis tuo, kad ir toliau galėtume užtikrinti taiką, stabilumą, saugumą ir vystimasi. Taip pat socialinį tvarumą šioje šalyje. Užduotis tikrai nelengva. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems asmenims, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą, patarėjams mano politinės frakcijos, taip pat AFET darbuotojams ir mano padėjams. Dėkoju visiems. Dziękuję pani bardzo i zamykam. Dėkoju. Baigiame šitas bendras diskusijas. Balsuosime rytoj. Dėkoju visiems dalyviams. Dabar periname prie kito punkto. Ir mūsų darbo tvarkėje yra e, Juan Fernando López Aguilar e, pranešimas ES ir Monako Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas. Pirmiausia, žodis pranešėjui López Aguilar. Keturios minutės, prašom. Sapranikus. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos narėjai Mimica, man tikrai tenka didžiulė garbė kalbėti dabar per plenarnę sesiją ir pristatys savo pranešimą dėl parlamento rekomendacijos dėl asociacijos tarimo ta, su Monako Andoros kunigaštysėmis ir San Marino Respublika. 2014 m. 12 gruodžio taryba suteikė galėjimus komisijai valstybių narių vardu dėrėtis e, dėl asociacijos taimo su tomis trimis Europos mikrovalstybėmis. 2012 e, metais išreikšta buvo valia, bet dabar tik tai parlamentas pirmą kartą turi galimybę kalbėti apie rekomendaciją ir baigėtis kadencijai mūsų. Mes dabar teikime rekomendaciją dėl e, vykstančias dėrybas, dėl uh, asociacijos sutarimo. Be parlamento sutikimo negali įsigalioti šis sutarimas. E, Tokią galimybę parlamentų ir prievalę numano Lisabono sutartis. Jis turi e, suteikti sutikimą visų asociacijos tarimų atveju. E, šios trys valstybės, Monakas, Andora ir San Marinas, yra suverenijos valstybės, turi savo istoriją. Aš esu teisininkas, kuris domis lyginamąją. Uh, teisės sistemą ir man buvo labai įdomu e, stebėti lygintas valstybės narės, e, stebėti, kaip vyksta darybos, kaip jos baigtos. Ir taip pat aš e, galėjau pamatyti, kad Prancūzija, Italija ir Ispanija besiribončios su šiomis šalimis domisi darybo įga, bet ir visa ES, nes tos trys šalis yra ES svarbios partneris, nežiūrint to, kad yra mikrovalstybės. valstybės nežiūrint savo masto, nežiūrint to, kad juose mažai gyventojų, jos yra svarbios Europos Sąjungai. Pagal 8 straipsnį Europos Sąjungos sutarties Europos Sąjunga gali realistiškai pasižiūrėti į dėrybas ir e, pademonstruoti tam tikrą lankstumą dėl, pavyzdžiui, keturių e, laisvių teisinio tikrumo ir taip pat atsižvelgiant į specifiką uh, tam e, tų, tų e, konkrečiai trijų e, mikrovalstybių situacija. Dėl keturių laisvių tose mažose teritorijose, kur gyvena nedaug gyventojų, reikia laikinų išimčių, kurias būtų galima peržiūrėti laikui bėgant, atsižvelgiant į aplinkybės, į pokyčius. Pasižiūrėti reikėtų, kaip viena iš jų gali prisitaikyti uh, tam, kad būtų galima užtikrinti deramą jų prisitaikymą. Taip pat mes turime galvoti apie e, tam tikrą konfliktų sprendimo mechanizmą, apie konsultacinį mechanizmą. Mes kalbame uh, apie asociacijos tarimą, tai kuris nenumato prisijungimo prie ES ir tai reikėtų dalyką pastebėti. Dar vienas dalykas e, - fiskaliniai klausimai, kurie nepakliuvo į darybų įgaliojimus. Mes visą tai žinome. Tos trys valstybės narės e, dėl skaidrumo e, mokesčių srityje, dėl kovos su E, pinigų plovimu ir kova su teroristinės veiklos e, finansavimu. Į tos valstybės vaidina labai svarbu vaidmenį ir jos e, dirbo bedarbiauja su EBPO ir kitomis struktūromis ir Greko grupė tos šalis yra, jos kartu su kitomis tos grupės narėmis kovoja su korupcija. Ir rekomendacijoje kalbame mes apie tai, kaip svarbu uh, užtikrinti bendarbiavimą deramą tų trijų šalių su Ispanija, Prancūzija ir Italija, tai yra kaiminėmis šalimis, nes yra daug bendrų interesų, pirmiausia, gyventi horizontaliasias politikos priemonės. Bet aš norėčiau paminėti pirmiausiai tris atvejus. Andora, mes e, įvertinome to šalies e, pastangas e, fiskalinėje srityje, taip pat dėl e, tabako prekybos, nes Ispanija kaip kaiminė šalis kėlė tam tikrus reikalavimus. E, Dėl San Marino mes suprantame, kad jis patiria problemas eksportuodamas e, į valstybės narės dėl PVM e, T2 e, tipo taikomo. Ir dėl Monako žinome, kad gyventojų pačių Monako yra mažiau negu kad užsieniečių ten gyvenančių. Dėl to labai svarbu mums išmintingai elgtis lankščiai, kad būtų sėkmingas šis asociacijos tarimas. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. E, e, Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Mimice. asociacijos e, susitarimas su Monaka, Andora, Monaku, Andora ir San Marinu yra svarbus. Ir e, mes tikimės baigti dėrybas iki birželio, o paskui gali prireikti dar dviejų metų, kad mūsų partneriai priimtų ES teisės aktus, kurių yra daug. Kaip teisingai yra pažymėta e, gerbiamo parlamentaro Lopės Aguilar pranešime. E, mes e, palaikome puikius santykius su šiomis trim mažomis valstybėmis. Jos didžiuojasi savo istoriją, savo nepriklausomumu. Ir visgi mes turime tiek daug bendro. Mes esame tos pačios Europos šalies dalis ir yra natūralu siekti partnerystės su jais. Mes vertiname jų norą siekti visiškos integracijos į vidaus rinką. Andora, e, Monakas ir San Marinas dėjo didelės pastangas per pastaruosius metus siekdami finansinio ir ekonominio atsigavimo ir ruoždamiesi e, būsimam asociacijos susitarimui. Pavyzdžiui, jie jau perkelė kai kurias Europos vidaus, teisė, vidau, bendros vidaus rinkos taisyklės. Atsižvelgdami į jų rekomendacijas, mes toliau skatiname partnerius siekti pagalbos iš valstybių narių įgyvenimo metu. Tam reikia administracinių pajėgumų ir bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis gali labai pasitarnauti. Mes džiaugiamės tuo, kad rekomendacijų projekte jūs pabrėžėte, kaip yra svarbu išlaikyti visą bendros rinkos homogeniškumą ir užtikrinti pagrindinės tai laisvė, laisvės. Mes esame tikri, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga nenusileis dėl pagrindinių bendros rinkos principų. Ir tuo mes rėmėmės dėrėdamiesi ir su Šveicarija bei Junktinė karalystė. Mes e, turime šios principus ir taisyklės, tačiau e, šių ribų šių, šių apribojimų ribose, aišku, galima ir a, e, pritaikyti ir tarpinį modelį, kuris atsižvelgia į mūsų mažų partnerių ypatingą situaciją. Atsižvelgiant į tai, Europos parlamento rekomendacijos labai laukiamos. ES siekia išsamų susitarimo ir visiškos e, ir e, tam, kad e, būtų užtikrinta visiška prieiga prie ES vidaus e, rink, rinkos ir kad būtų užtikrinti visi pagrindiniai šios rinkos principai. Ta pati rinka, tos pačios taisyklės, e, nieko dalinio negali būti. Negalima pasirinkti ne, kažkokią laisvę, o kažkurios nepriimti. Dėl šios pačios priežasties ES teisingumo teismas taip pat turėtų turėti išskirtinę kompetenciją vienodai interpretuojant ir taikant susitarimą tarp jų ir ginčių sprendime. Komisija yra sutarčių sergėtoja ir turi turėti kompetenciją prižiūrėti bendrą susitarimo įgyvendinimą tarp jų ir valstybės pagalbos srityje. Atsižvelgiant į parlamento rekomendacijas ir ES sutartis, mes atidžiai analizuosime Andoros, Monako ir e, San Marino prašymus pritaikyti e, tar, ta, e, perėjimo laikotarpio mechanizmus, užtikrinant laisvą paslaugų teikimą, darbuotojų judėjimą ir kitas laisves. Tai turi būti proporcingos priemonės ir pagrystos. Asociacijos sustarimas turi būti naudingas abiems pusėms. Tai turi būti dar vienas žingsnis link labiau suvienito Europos kontinento. Dėkoju. Labas vakaras visiems. Dabar politinės frakcijos. EPP frakcijos vardu ponas Ponezovko. Mikrofon señor <laughs> presidente e, gerbiamas pirmininke kolegos aš buvau šio pranešimo šešėlinė pranešėja ir noriu padėkoti pranešėjui lopes agial, agial už gairias ir bendradarbiavimą labai svarbus pranešimo aspektas yra e, teritorinės dimensijos pripažinimas ir e, to su tuo susijusių aspektų. Kartu su kolegomis mes taikome e, tokias priemonės, kurios padės šioms valstybėms narėms įgyvendinti asociacijos sustarimą efektyviai ir e, rentabiliai. Be abejo, Europos parlamentas turi paskatinti šį asociacijos sustarimą su Andora, e, Monaku ir San Marinu. Ir visos trys šalys e, yra apsuptos ES valstybių narių, turi bendras kultūrinės vertybės ir istoriją. Kiekviena ši ši valstybė turi savo teisę, e, įvykdė labai svarbias e, reformas ir ypač, kai kalbame bankų ir finansų sektoriaus reglamentavimą. Ir šios pastangos turi būti įvertintos. Priimdami e, šį pranešimą mes raginame labai greitai baigti dėrybas ir turime toliau vystyti mūsų ilgalaikius santykius su kaimynais. Labai ačiū.

ES asociacijos e, susitarimas su Monaku, Andora ir San Marinu yra labai svarbus dalykas ES integracijos kontekste. E, šios šalis turi labai e, seną istoriją bendrą su Europa ir tai svarbus projektas dėl dialogo, kuris vyko su mano politinė frakcija ir mano kolegomis San Marine, mes priėmėme uh, pagrindinius pakeitimus dėl mokslininkų pasikeitimo. Ir mums reikia investicijų į bendrą infrastruktūrą, taip pat į akademinius tyrimus ir mokslininkų pasikeit, e, pasikeitimą. Ir nacionalinės parlamentinės e, delegacijos turi toliau dėrėtis. Šitas susitarimas turi būti pasiektas kiek įmanoma greičiau. Vyksta diskusijos įvairiais klausimais, ypač e, tokiais diskutuotinais klausimais. Ir šiandieną mes Europoje e, turime būti kuo labiau vieningi, tada būsime daug stipresni. Ačiū. EKR frakcijos vardu ponas Tanok. Pone pirmininkė, geografija specifiniai istoriniai ir kultūriniai ryšiai tarp ES ir šių, šių mikrovalstybių yra e, akivaizdus ir jau yra labai nemažai bendratarbiavimo politinių ir praktinių lygmenių. E, visos trys valstybės turi eurą kaip valiutą ir Andora bei San Marinas yra ES muitų, e, Europos muitų sąjungos nariai. E, jose yra tik tais apie 150 tūkstančių e, žmonių narių ir jos mažesnės nei ES mažiausia valstybė Malta. Ir e, todėl labai svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp dviejų dėrybininkų. Labai džiaugiuosi, kad Aguilar pranešime nuolat kalbama apie supaprastinimus, tam, kad būtų įspręsti e, tie sunkumai, su kuriais susiduria tos mikrovalstybės sudarydamos asociacijos sustarimą. Ir tai yra paremta ir praktiniais dalykais, pavyzdžiui, neproporcinga našta įgyvendinant ES teisės aktus, e, atsižvelgiant į tai, kad jų valstybės tarnybos yra mažos e, ir taip pat e, susijęs su tokiais dalykais kaip judėjimo laisvė kalbant apie mano šalį, kuria, kuria, e, kuri netrukus išeisiu iš ES, žinau, ką reiškia tos keturios laisvės bendroje rinkoje. Ir nesvarbu, ar esi ES ar ne, visgi toks galimybė pasirinkti ar nepasirinkti kažkokios laisvės būtų problemiška. Ir be abejo, ne, Kaip šešėlinis pranešėjas, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui Lopes Aguilar už pozityvų nusiteikimą per dėrybas ir rytoj labai malonu man bus balsuoti už. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Dabar žalių vardu prašom poną Solę vienai minutėjai. Dėkoju, pirmininkė. Andora, Senvainas ir Monakas yra trys Europos valstybės dėl istorinių, socioekonominių, politinių e, priežasčių ir tradicijų palaiko labai gerus santykius su savo kaiminėmis, bet taip pat e, ir Europos Sąjungai mums e, svarbu glaudžiau bendradarbiauti su jomis. Niekas nebejoja, kad asociacijos artis yra galimybė mums atnaujinti savo santykius. E, labai svarbu, e, kad visų valstybių narių viešoji nuomonė e, būtų išklausyta. Tai svarbu sėkmingai pabaigai dėrybų ir aš tikiuosi, kad tos dėrybos e, baigsis greitai. Reikia išklausyti žmonių nuomonę apie nuostatas, reikia užtikrinti skaidrumą dėl Andoros E, ši šalis, kaip pripažįstama, labai daug daro, pakeisdama savo ekonominio modelio pagrindą ir e, reikia, kad jeigu greičiau užtikrintų skaidrumą mokesčių sitie ir laikytųsi tarptautinių bei ES standartų. E, šiuo požiūriu mes turėtume skatinti Adoros vyriausybę toliau gyventinti reformas ir siekti bendrabiauti, palaikyti kaip galima geresnius santykius su ES. Dėkoju. Dabar išklausėme visų frakcijų frakcijų atstovų ir suteiksiu žodį Santiagui Fisas toliau. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai Juan Fernando Lopes Aguilar už puikų atliktą darbą. Šis susitarimas yra labai aktualus Nor kalbame apie mažas valstybės, kurios yra, jos yra ES teritorijoje ir dėl to aš manau yra labai svarbu, kad jos galėtų veikti ES vidaus rinkoje. Norėčiau konkrečiai paminėti Andorą dėl to, kad ji yra labai arti mūsų ir aš vadovauju ES ir Andoros e, kunigaikštystės e, draugų grupiai. E, Andorą reikia pasveikinti, nes ji siekia laikytis Europos kriterijus, siekia nusikratyti savo įvaizdžio kaip mokesčių rojaus. Ji iš neskaidrios ekonomikos pereina prie e, tokios ekonomikos, kuri plėtoja turizmą, ekonominį savo modelį ir dirba skaidriai. Taip pat žinome, kad tose šalise labai aukštas pragyvenimo lygis, bet uh, E, e, tos trys šalis šiaip ne dėl savo charakteristikos nepriklausys Europos Sąjungai, bet mes turime užtikrinti, kad santykiai būtų kaip galima e, glaudesni šių sustarimų pagalba. Ponas Asys, dėkoju. Andora, Monakas, San Marinas daugiau negu 150 tūkstančių europiečių jose gyvena ir palaikomi glaudų santykiai su valstybės narėmis ir istorija mūsų uh, yra labai tampriai susijusi. Mes turime atnaujinti mūsų santykių bendrų struktūrą. Taip pat mes turime e, priartėti labiau prie tų šalių. Žinome, kad globalizacijos kontekste jos tampa labai pažeidžiamos. Mes turime taip pat atsižvelgti jų specifiką ir užtikrinti uh, jų gyvybingumą. Reikia nepamiršti, kokia tai yra socialinė ekonominė realybė tose šalyse. Mes turime stiprinti galimybės toms šalims patekti į mūsų vidaus rinką. Aišku, tos šalis irgi turi dėti pastangas, turi siekti priartinti ES teisės aktus prie savo sistemų, kalbu apie bankų įstatymus, fiskalinius klausimus ir e, kitus dalykus e, mūsų aki ir Europos parlamentas turėtų išreikšti paramą susitarimui ir aš e, pritariu. Aš taip pat esu narys parlamentinės delegacijos santykiams su šalimis. Dabar ponas Eteridž. Dėkoju. Trys mikrovalstybės. Jos dabar pasirašys susta, asociacijos starimą. Bet jeigu jos įvaizduoja, kad joms bus suteiktos kažkokios e, sąlygos, tai aš galiu nukreipti jas į komisiją ir komisija juk savo, kad nėra kažkokių dalinių lengvatų ir apie nuolaidas laikinai leidžiantis nukrypti nuostatas kalbama, bet kiek viskas truks. Pasižiūrėkime į bankų režimą tose šalyse, kiek bus toleruojama e, tai, kas tos sistemos, kurios veikia juose, jeigu jos nors prie, norės priartėti prie bendrosios rinkos ES. Aš norėčiau kai ką patarti toms trims puikioms uh, mikrovalstybėms. Būkite atsargus. Betmenas atkeliauja. Ponas Tremoza. Labai ačiū, pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Juan Fernandės Lopes Aguilar ir šešėlius pranešėjams, ypač kolegai Santiago Fisas. Jie tikrai puikiai dirbo. Mano tėvas gimė Pirėnuose netoli Andoros, viename slėnyje ir paskutiniais metais Andora, kuri ilgai gyveno labai sudėtingomis sąlygomis, įvykdė e, didžiulės e, permainas ir aš tikiuosi, kad rytoj mes balsuosime už pasiūlymą ir norėčiau taip pat e, visiems deputatams padėkoti už tai, kad jie pripažįsta pastangas Andoros, kaip kad sakė ir mano kolega Šiordi Solė, E, už tai, kad e, ši šalis e, siekia priartėti prie Europos Sąjungos. Dėkoju. Un minuto per lei. Jums viena minutė. Ačiū pirmininkė. Monakas, Andorra ir San Marinas. Jos buvo žinomos kaip mokesčių rojai, regione, kur vykda taplinės įmonės laikydavo savo pinigus, bet dabar esant asociacijams susitarimo įdaroma priladė, kad visa, tai, viso to nebeliks. Bet man kyla klausimas, ar iš tiesų tai įvyks? Ar tos mažosios valstybės tikrai nebe, nebebus mokesčių roja ir jos bus skaidrios, ar jos uh, laikysis reformų, vykdys tas reformas, kurių prašo ES. O kaip, ką reiškia būti teisininku Monakė? Ar tai manoma? O kaip dėl moterų diskriminavimo taip pat yra problemų ir dėl vaikų rūpybos, vaikų priežiūros taip pat problemų dėl bankų veikimų. Tie klausimai yra svarbus ir mes turime labai atidžiai stebėti šias tris valstybės. Ir tai yra tik tai kelios mano išvardytos problemos, jų yra kur kas daugiau. Dėl to mes negalime pritarti. Ir paskutinis pas, pa, pasisakymas. E Noriu pasveikinti draugą ir kolegą Santiago Figesizės dėl šio dosie, darbo prie šio dosie. Šios trys mikrovalstybės ES turi tos pačius iššūkius e, - kultūrą, istoriją, tą pačią valiutą naudoja, kalbama ES kalbomis tose valstybėse narėse ir daug ir susitarimų. Nuo 99 metų Angora pasirašė susitarimą su Europos bendryje ir tas susitarimas vis dar galioja. Europiniai rinkimai artėja ir Nemažai pažangos yra pasiekta, ypač kalbant apie finansinį reguliavimą, apie mokesti, mokestinę sritį ir kovą su pinigų plovimu. Mes turime pritarti asociaciniam sutarimui ir pilietinė visuomenė norėtų, kad tokios e, dėrybos būtų baigtos per dviejus metus. JAV bando savo įtaką taip pat reikšti, bet mes turime e, didinti ES konkurencingumą e, įvairiais ligmenimis. Dėkuoju dabar komisijos narių žodis atsakyti, prašau. rekomendacijų parengimas būtų labai naudingas ir laiku padarytas dalykas. Noriu padėkoti gerbėmiems europarlamentarams už pasisakymus, komentarus ir pasiūlymus. Taip pat AFET komitetui 21 sausio e, pateikusiam rekomendacijas. Dėkoju parlamentui už politinę paramą, kad būtų skubiai sudaryt, užbaigtos e, asociacijos starimo dėrybos su Monaku, Andora ir San Marinu. Dėkoju. Dėkoju. Komisijos nariui Miminsai dabar e, norėčiau suteikti žodį e, pranešėjai Lopės Aguilar. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkintas ir nustebintas malonė dėl to, kad lai, labai pasvertai, labai konstruktyviai kalbėjo kolegos atstovaujantys skirtingoms frakcijoms. E, tai e, e atspindi ES požiūrį į tris, vertybė, e, tris mažas valstybės, kurios yra kartografijos Europos dalis ir vertybių dalis. Mes dabar turime e, galimybę bendrą politinę deklaraciją išsakyti, ją gyvendinti tarp ES ir tų trijų mikrovalstybių. Mes e, kalbėsime, tvirtinsime praneš, pranešimą dėl susitarimo ir tokiu būdu uh, mes e, paskatinsime darybas sėkmingai baigti, e, atsižvelgiant į kiekvienos iš visų trijų šalių specifiką, bet taip pat tai yra ir pedagoginis tarsi veiksmas. Kalbam apie tris mažas valstybės, kai kas išsakė tam tikros kritikos ir uh, E, kiekvienai valstybei nariai galima pritaikyti e, tas replikas, net ir dėl mokesnių dalykų, bet e, tos valstybės gyvena demokratinius procesus, bando pakeisti padėtį. Ir mes taip pat galėtume pasimokyti kai ko iš tų mažų valstybių. Ir mes suprantame, kad tos mažos valstybės nesibeldžia į mūsų duris kaip galimos kandidatės, bet tik tai kalbam apie susitarimą asociacijos. Ir aišku, reikia kalbėti apie suderinimą standartų tam tikrų. Tokiu būdu mes galėsime sėkmingai baigti dėrybas. Ir kaip aš tikiuosi teisingai išgirdau, tas sutarimas labai greitai turėtų tapti realybę. Labai ačiū dar kartą visiems ir visoms. Dėkoju ponia Lopis Aguilar, noriu pasveikinti jūs taip pat už jūsų darbą. Rytoj balsuosime dėl šio klausimo. Ar jau pranešėjas atvyko kito klausimo? Dabar kitas darbo atvarkės klausimas, pono Liokegard pranešimas. Jis kaip tik dabar gana sparčiai žengia į salę. Jis parengė pranešimą dėl gaminių ir paslaugų prieinamo reikalavimų. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Kažkas Londone taip pat vyksta. Taigi trumpai. Gerbiamas e, komisijos nariai, šešėliniai pranešė kolegos. Dabar išgyvename parlamente labai svarbų laikmetį. Maždaug 80 milijonų ES piliečių E, laukia teisės akto, kuris užtikrins geresnį prieinamumą prie prekių tam tikrų ir paslaugų, nepriklausomai nuo neįgalumo ar sutrikimų, gali būti tikras, kad galėsi naudotis kompiuteriu, telefonu, kitomis priemonėmis, taip pat kaip ir bet koks kitas vartotojas, kad iškilus kažkokiam nenumaitam atveju galėsi paskambinti 112, kaip ir kiti, kad galės išsimti iš e, bankomato grinuosius pinigus ar atlikti kitus įprastis kitiems veiksmus, kurie iki šiol nebuvo prieinami žmonėms e, turintiems tam tikrų mm, e, problemų ir sutrikimų. Ir mes turime siekti įgyvendinti Junktinių tautų neįgalių teisų konvenciją. Darybos buvo sudėtingos, užtrukome gana ilgai, bet esame visiškai patenkinti rezultatu. Konkrečiai, kas atsitiks? 112 e, skubios pagalbos telefonas e, bus pritaikytas e, bankomatai, konsolės, paslaugų, paslaugų įvairi įranga metro, autobusuose, tramvajuose. Turis būti užtikrintos sąlygos prieinamumo. juose. Taip pat e, viešiai pirkimai, juose e, bus atsižiūrima į tuos dalykus, mikro įmonės, e, jų interesus bus atsižiūrima, kai kurios išlygos numatytos, mes kalbame apie funkcionalumą, techninius standartus, bet šiaip įmonės turės galimybę parengti savo techninės specifikacijas, mes neprimesime joms visko, ar viskas yra tobula. Ne, bet e, kokiuose dėrybose e, ieškoma kompromisų. E, aš esu nusivylęs gana, kad pastatai neįtraukti, kai kas turbūt tikėjosi daugiau ir aš kaip pranešėjas turiu suprasti, kad tam, kad mes susitikrintume gerų rezultatų, turime vis tik tai tartis dėl kompromisų. Aš nenoriu visko prarasti ir nenoriu prarasti pažangos pasiektos visose srityse. Tai Aš dabar žiūriu į komisiją. Tikiuosi, kad po poros metų bus atlikta peržiūra, pasižiūrėta, kaip įvairios valstybės narės e, gyvena e, mūsų pasiūlymus. Dabar ponas Koša pusantros minutės užimtumo komiteto vardu. Labai e, žengėme iki šios dienos. 2009 metais aš buvau pirmas Europos parlamento narys e, turintis e, negalę ir tik po kurio laiko buvo patvirtintos priemonės skirtos asmenims su negale. Taip pat ir neįgalumo strategija iki dešimtųjų metų Aš e, pranešime prašau komisijos patvirtinti priemonės, kad būtų galima padėti žmonėms su negale. Ir aš akcentuoju tai, kad reikia įveikti kliūtis ES lygmenių. Mes turime tam tikras bendras sąlygas užtikrinti pastaraisiais metais, penkerius pastarus metus dėja Mes nesugebėjome patvirtinti teisėkuros dokumento, bet 11 metais komisija dar parengė tą dokumentą ir prireikė kelių darbo metų. Dabar galiu pasakyti, kad tekstas yra geras, subalansuotas. E, kalbame apie jame žmonių su negale socialinę integraciją. Taip pat e, verslas, ekonomika turėtų pajusti naudą šio teisės akto. Teisėkuros e, laikotarpio pabaigoje svarbu mums dirbti sparčiai, nes laiko nebeturime daug. Aš didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme ir e, visų asmenų su negale vardu norėčiau išreikšti padėką ir tikiuosi, kad ateitie taip pat dirbsime uh, panašiai, kad bus pasiekta tai, ko mums nepavyko iki šiol pasiekti. Dirbkime kartu, galvokime apie ateitį. Norėčiau padėkoti pranešėjų už jo ryštą. Manau, kad tekstas iš ties yra puikus ir aš mielai balsuosiu